pareiškimas dėl brandolinių renginių saugos Baltarusijoje. Prašau, žodis komisijos nariui. Bienvenido, señor comisario. Tiene usted la palabra. Prašau, e, žodis komisijos nariui. Mėly kolegos, gerbiami parlamentarai. Komisijos nario Kanietės vardu. Pirmiausia, norėčiau padėkoti gerbiamiems nariams už klausimą dėl komisijos veiksmų, dėl brandolinių įrenginių Baltarusijoje. Leiskite man papasakoti jums, kaip mes dirbame tam, kad būtų uh, užtikrinta, kad šie renginiai būtų eksploatuojami laikantis aukščiausių saugos standartų. Branduolinė sauga ir toliau yra esminis prioritetas Europos komisijai, kaip yra įtvirtinta ir Europos energetikos sąjungos pagrindų strategijoje. Skatinant bendradarbiavimą, skaidrumą, pasitikėjimą, mes naudojamės visais, visomis turimomis priemonėmis, kad galėtumėme uh, užtikrinti aukščiausius galimus saugos standartus ES ir tarptautiniu mastu. Tai yra absoliučiai nederybo objektas. Kalbant apie ES ir Baltarusijos brandolinės saugos bendradarbiavimą, tai yra konkrečiai požiūris, kurio laikomės Baltarusijos atžvilgių. Brandolinė sauga visuomet buvo mūsų pokalbių esminė tema. Nuo 2011 metų ES Baltarusijos brandolinės saugos reguliavimo institucijai teikia techninę paramą pagal ES brandolinės saugos bendradarbiavimo susitarimą ir taip pat geriausios praktikos mainus, kalbant ir apie licenciją, sąlygas ir tikrinimo praktiką parenkant statybvietę ir e, paleidžiant ir eksploatuojant tokius įrenginius. Nuo 2015 metų vienas ES ekspertas dirba Minske, kur mes stipriname reguliuojančios institucijos veiklą šio projekto statybų metu nuo ankstyvosios stadijos. Pagrindinis tikslas yra dalintis ES ekspertinėmis žiniomis ir kurti nacionalinius pajėgumus, kad būtų užtikrinama atitiktis su geriausia tarptautinė praktika ir standartais. Per tokią techninę paramą kompetitinga Baltarusijos reguliavimo institucija pagerino savo žmogiškuosius ir techninius pajėgumus, tačiau Komisija mano, kad Baltarusijos reguliuojančios institucijos priklauso, nepriklausomumas turi dar būti labiau stiprinamas ir turi būti atidžiai stebimas, stebima šio institucijos, institucijos plėtra. Kalbant apie brandaulinio saugumo, taip pat namosius patikrinimus neplankiausiamis sąlygomis, kaip sakiau, atvirumas ir skaidrumas yra esminiai dalykai, kalbant apie branduolinę saugą. Aš dirbau kartu su kaimynais at, atvirai ir mes galime keistis informaciją, ekspertinę informaciją, kurti pasitikėjimą. Tokioje dvasioje, dvasioje komisija sveikina Baltarusijos tai, kad eks, E, Baltarusija naudojasi Tatenos ekspertų paslaugomis siekiant užtikrinti saugą. Prieš bandant papasakoti, kokia yra situacija su Astravo e, branduolinė jėgainė ir tikrinimais nepalankiausiamis sąlygomis, aš norėčiau čia paminėti du dalykus, kurie yra svarbiausi bandant suprasti visą procesą. Pirmiausia, brandulinės saugos patikrinimai ES trečiosiose valstybėse yra vykdomi laisvanoriškų pagrindų. Teisiškai kalbant, ES negali priversti jokios valstybės narės, nei trečiosios šalies, kuri pasirenka branduolinę energetiką, atlikti tokius stres testus. Tačiau vis tiek yra politinis įsipareigojimas atlikti tokius patikrinimus nepalankiausiamis sąlygomis Europos Sąjungoje ir yra raginamas, raginimas atlikti tokius patikrinimus ir už Europos Sąjungos e, ribų kai 2011 m. kovo mėnesio taryba ne tik reikalavo nuoseklios ir nuoseklaus ir patikimo saugumo vertinimo ES, tai tačiau reikalavo, kad panašus patikrinimai nepalankiausiamis sąlygomis vyktų ir kaiminėse valstybėse. Nuo to laiko Europos komisija skatino tokių testų atlikimą kaimininėse šalyse. Yra raginama ir, ir džiugu, kad Ukraina laisvanoriškai dalyvavo tokiuose patikrinimuose Armenija taip pat yra ketina tą padaryti ir gauna ES finansinę paramą tam tikslui. Kitas dalykas. Patikrimas nepalankiausiamis sąlygomis yra nacionalinės kompetencijos klausimas. Ta atlieka operatorius, yra prižiū, nacionalinė regu, reguliavimo institucija prižiūri tą darbą ir tik tai po to, kai nacionalinis e, testo įvertinimas yra pateikiamas, tuomet to testo išvados yra pateikiamos ir komisija jau gali atlikti taip vadinamosios peer reviews kuriuos atliktų jau kitos e, saugos institucijos. 2011 m. birželio mėnesį komisijos iniciatyva kelios kaiminės valstybės, įskaitant ir Baltarusiją, patvirtino savo norą atlikti branduolinius saugumo patikrinimus, pasirašydamos deklaracijas dėl to, kad bus atliekami tokie testai. Nuo to laiko Mes raginame Baltarusiją atlikti brandolinės saugos testus nepalankiausiamis sąlygomis. Komisijos ekspertai atsižvelgdami į vasar, 2016 m. vasario mėnesio tarybos išvadas, būtent kur kalbama, kad ES bendradarbiavimas su Baltarusija pozityviai vyksta šią linkmę. Kokie tolimesni komisijos žingsniai? Komisija buvo informuota Baltarusijos, kad dabar yra teisinė priemonė, kuria yra reguliuojamas branduolinių saugos patikrinimų atlikimas, atsižvelgiant į europinės specifikacijas. Ir Baltarusija taip pat nurodė, kad Astravo jėgainės e, įrenginių testų rezultatai bus e, pateikti komisijai 16-17 metų bėgyje. Mes savo ruoštų rūpinamės, kad patikrini, pasiruošimai patikrinimams vyktų ir dabar tai numatyta ir Europos brandolinės saugos reguliuotojų grupės darbo programoje. Kartu su komisija ši grupė, šie ekspertai taip pat ir surenks ir tos patikrinimus tarpusavio peržiūros patikrinimus, kaip, kai mes atliksime vertinimo ataskaitą. Tai jau yra pozityvus žingsnis, tačiau komisija vis tiek norėtų paspartinti gyvenimo procesus, procesus Baltarusijoje ir testų rezultatus gauti kuo galima greičiau. Dėl to mūsų tarnybos planuoja techninės misijas į Baltarusiją per ateinančius mėnesius, kur būtų aptariama pažanga. Pabaigai norėčiau Jūs patikinti, kad komisija ir toliau yra visapusiškai įsipareigojusi branduolinės saugos klausimus kelti su Baltarusijos institucijomis visais politiniais lygmenimis. Mes ir toliau skatinsime aukščiausio lygio branduolinės saugos standartus Baltarusijoje kartu su visais tarptautiniais partneriais. Taipogi norėčiau Jūs patikinti, kad aktyviai bendraujame su kaimininėmis valstybėmis narėmis, ypatingai Lietuva, kad būtų stebimi poslinkiai dėl Astravo brandolinės jėgainės statybų. Galiu patikinti, kad Europos parlamentas irgi nuolatos yra informuojamas apie ir bus informuojamas apie naujausius poslinkius. Dėkoju. Gracias, senor. Labai dėkoju, ponė Stilienidės. Dabar e, diskusiją pratęs e, ponas Mamikins. Gerbiamas komisarė, Baltarusijos e, atominė elektrinė buvo numatyta dar 90-ame dešimtmetyje, tačiau dėl to, kad 86 metais įvyko Černobilio katastrofa, šitie planai buvo nukelti e, iki praėjusio dešimtmečio. Šie, e, šios statybos prasidėjo 2013 metais ir turi kainuoti apie 10 milijardų dolerių. Ir, Tai, e, tai bus e, vandenį naudojantis energinis reaktorius ir yra toks pats, kuris turėjo būti panaudotas Suomijos Ankevikė brandolinėje elektrinėje. Tartutinės e, bendruomenės susirūpinimas, ypač Lietuvos, yra e, labai e, suprantamas, nes dabar yra kilę abejonių dėl to, ar baltarusai užtikrina visą saugumą ir gebės tinkamai eksploatuoti. Ir todėl dėl šių susirūpinimų reikia atlikti labai rimtus atsparumo testus ir taip pat e, bendratarbiauti su Tatena bei visiškai įvykdyti pilną aplinkos poveikio įvertinimą. Pavyzdžiui, kokia įtaka tai turės geriamam e, vandeniui ir kitiems šaltiniams, kurie yra bendri su Lietuva. Dėl ES sankcijų Baltarusijos lygmenių e, jos, manau, yra dabar sprend, dabartinis sprendimas, sprendžiant Astravo brandolinės e, e, jėgainės klausimą ir negali būti jokio kito būdo, kaip užtikrinti, kad visos šalis tinkamai bendradarbiautų tiesiogiai ir netiesiogiai. Nesvarbu, ar tai Baltarusija ir Lietuva, ar tai Rusijos ar ES specialistai, e, ar kita tarptautinė institucija, kuri dalyvautų tose statybose. Noriu pridurti, kad brandolinė energija yra turbūt ekologiškiausia energija ir e, jeigu ji bus tinkamai eksploatuojama, šitą jėgainę tarnaus dešimtmečius. Ačiū. Fortiga. Dėkuoju, ponas, ponia Fortiga. Dėkuoju, pirmininkė. Mes dabar Kalbėdami apie e, Baltarusiją turime prisiminti, kad jie labiausiai nukentėjo nuo Černobilio katastrofos. Buvo nustatyta, kad 23 procentai Baltarusijos teritorijos buvo užteršta. Ir todėl Baltarusija yra labai atsargi, vykdydama savo brandolinę energetiką, energetikos politiką. Ir Baltarusija nelabai norėjo anksčiau dalyvauti brandoliniuose projektuose, tačiau neseniai pakeitė savo politiką ir e, dalyvauja šioje naujoje plėtroje. Tuo pačiu metu Astravas yra bendras Baltarusijos ir Rusijos projektas, šiek tiek finansuojamas ir iš Suomijos. E, Astravas yra už 50 km nuo Lietuvos sostinės, taigi labai arti Baltarusijos ir Lietuvos sienos. Be to, ta teritorija, kurioje statoma elektrinė, yra seisminė zona, pažeidžiama zona. Ir ten vyrauja vyraujantis stiprus vėjai. Todėl planai turėtų būti keičiami. Ir noriu pabrėžti, kad Baltarusija nesilaikė įsipareigojimų, kurie buvo numatyti vairiose konvencijose. Ir taip pat pridursiu, kad šioje srityje yra daug Lenkijos žmonių, kurie protestavo prieš šitą projektą with your agreement i will speak in lithuanian mr president commissioner colleagues lukašenka prieš ketverius metus viešai pareiškė kad astravo atominė elektrinė citatos pradžia turi būti pigiausia iš visų tų kurias rusai ir kiti pastatė pasaulyje. citatos pabaiga. tai girdėdamas aš išsigąstu ir aš manau nebūsite ramūs ir jūs būtų juokinga tai girdėti jeigu nebūtų labai liūdna. astravo elektrinė savavališkai ir taupant saugumo sąskaita statoma toliau pažeidžiant espo ir orhuso tarptautines konvencijas neatlikus jokių privalomų stres testų ir blogiausia vagiant kaip tai buvo įprasta sovietinėse statybose. prie pat europos sąjungos sienos ir penkiasdešimt km nuo vilniaus vyksta nelegalios ir nesaugios statybos o mes šiandien girdime komisijos pasiaiškinimus kurie atsiprašau pone komisare buvo ir yra nepakankami. sprendimas statyti astravo elektrinę yra politinis maskvos sprendimas tai sprendimas išlaikyti energetinę įtaką regione. atsibuskime kol nevėlu kompromisai su branduoliniu saugumu yra tiesus kelias į katastrofą juk reikalą turime su diktatoriumi lukašenka kuris kuria savo branduolinę valstybę. jei jis neišmoko černobylio pamokų gerbiami ponai tai ar išmokome mes jas patys? aš noriu priminti visiems branduolinės katastrofos nepripažįsta sienų. kolegos sprendimas yra tik vienas nesaugios atominės statybos privalo būti sustabdytos. katastrofa atominė būtų svarstytina reikalingas nuolatinis kritinis dialogas suteikiantis galimybę europos komisijai nuodugniai tikrinti ir prižiūrėti šias statybas reikalingas tvirtas europos sąjungos atsakas tiek minskui tiek maskvai europos sąjunga privalo panaudoti visą savo derybinę galią. nematau jokių priežasčių kodėl baltarusijos atžvilgiu europos sąjunga neturėtų pritaikyti branduolinių derybų su iranu modelio patirties įtraukiant ir jungtinių tautų saugumo tarybą dėkoju. dėkoju. dabar ponas mastalka. Dėkoju, pirmininkė, kolegos. Labai džiaugiuosi galėdamas kalbėti tokią svarbę temą kaip brandolinių įrenginių saugumas. Ne tik, kai kalbame apie naujos jėgainės statybą Baltarusijos Lietuvos pasienyje. Pagal statistinius duomenis nuo gegužės pirmosios 414 E, brandolinių reaktorių veikia e, kitose šalise ir 173 reaktoriai dar planuojami pastatyti tarp jų ir ES valstybėse narėse. Visai neseniai mes žymėjome Černobilio e, tragedijos jubiliejų ir aš organizavau diskusiją, tarp jų, tarp jų joje dalyvavo ir Baltarusijos ekspertai, kurie pasidalijo išmoktomis pamokomis. Ekspertai patvirtino, kad naujos brandolinės jėgainės statyba atitinka visus standartus ir tai, ją taip pat prižiūri NVO. Saugumo susirūpinimas susijęs su brandoliniais įrenginiais e, senosiose e, valstybėse narėse, e, tarp jų ir Belgijoje, labai svarbus. Turiu paminėti ir Ukrainą, kur brandoliniai įrenginiai faktiškai yra kovos laukuose. Mm, kaip mes turime galvoti, kaip mes galime išvengti bet kokios rizikos ir užtikrinti visą geriopį saugumą. Ačiū. Dėkuoju, ponas Ropė. Pirmininkė, kolegos, gerbiamas komisarė, dėkuoju už sutikimą dalyvauti šioje tikiu visai Europai svarbioje diskusijoje. Deja, esu nusivylęs tuo, kad komisijos narys Kanietė nesurado galimybės atsakyti į svarbų savo kompetencijos klausimą dėl grėsmės, kuria branduolinių objektų statyba prie pat europos sąjungos sienos. dar labiau esu nusivylęs komisijos atsainiu požiūriu į didžiulę problemą astravo elektrinės statybas vykstančias pažeidžiant tarptautines aplinkosaugos ir branduolinės saugos standartus. signalai siunčiami iš komisijos yra formalūs ir netgi klaidinantys. aš visų pirma kalbu apie ankstesnį komisaro caete atsakymą man jog baltarusijos atominėje elektrinėje stres testai atlikti kai jie dar net nepradėti. taip pat glumina ir neseniai padarytas sveikatos komisaro andriukaičio pareiškimas kad baltarusija vykdo visas būtinas tarptautines konvencijas. tuo tarpu aarhus ir espo konvencijų organizacijos dar du tūkstančiai keturiolika metais nustatė kad baltarusija pažeidžia šias konvencijas. baltarusija tokias išvadas ignoruoja bet kodėl į tai užmerkia akis komisija kuri yra šių konvencijų narė. supraskite mūsų nerimą prie lietuvos ir europos sąjungos sienos autoritarinė valstybė rusijos kompanijos rankomis itin sparčiai stato atominę jėgainę ir visa tai daroma nesilaikant tarptautinių standartų juolab kad mes žinome kokia ten darbo kultūra ir koks požiūris į skaidrumą. pavyzdžiui balandžio mėnesį statybose įvyko rimtas incidentas įgriuvo dalis konstrukcijos tačiau minskas bandė šį e, įvykį nuslėpti. atsainų baltarusijos požiūrį demonstruoja ir pats aikštelės parinkimas nepakviečiant ateną aikštelės įvertinimo misijos. pažeidimų ir neskaidrumų sąrašas ilgas baltarusija neatsako į klausimus dėl poveikio pagrindinėms lietuvos upėms dėl atsparumo lėktuvo kritimo atveju nerengia avarinės parengties planų nesirūpina branduolinio kuro atliekų tvarkymu ignoruoja seismologinius tyrimus ir taip toliau. be to jūsų pranešime ką tik komisija pripažino jog baltarusijos branduolinės saugos reguliatorius nėra nepriklausomas tai reiškia jog branduolinė sauga priklauso ne nuo ekspertų o nuo nedemokratinės valstybės valdžios. todėl primygtinai prašau kad komisija kuo skubiau europos parlamentui pristatytų labai konkretų veiksmų planą kuriuo privers baltarusiją laikytis tarptautinių saugos ir skaidrumo standartų. šiame plane turėtų būti ir aiški žinia minskui kad elektros generavimas elektrinėje pastatytoje taupant saugumo priemonių sąskaita kertasi su sąžiningos prekybos principais ir tokia elektra europos sąjungos rinkoje nepageidautina. jums iškelta mėlynoji kortelė Ponas Arno nori užduoti Jums klausimą. Ar, ar sutinkate atsakyti? Yes. Ponas Arno. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai be jokios abejonės yra klausimas, kuris yra platesnio masto, ne vien tik ES klausimas. Tai yra tartutinis klausimas. Jūs sakėte, jūs daug kalbėjote apie tai, ko tikitės ir norite, kad padarytų Europos komisija šiuo atveju. Uh, Jūs taip pat minėjote tarp Tateną, taigi man įdomu, tiesiog jūs jokių konkrečių pasiūlymų nepateikėte. Ko, ką norite, kad padarytų Tatena šiuo atveju? Ar galėtumėte pateikti pasiūlymų, ką galėtų padaryti Tatena? E, ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, e, e, situacija yra labai sudėtinga, nes visų pirma, e, buvo parinkta aikštelė, ir tik paskui dabar galvojama kviesti specialistus tirti ar ta aikštelė yra tinkama. tai yra politinis sprendimas ir tokių sprendimų yra labai daug. ir e, tai kad baltarusija e, e, nenori prižada daryti stres testus bet jų nedaro o komisija taip pat vedžiojama už nosies nes komisaras pasakė kad baltarusija jau padarė stres testus iš tikrųjų komisija būdama konvencijų narė manau kad privalo klausimą kelti ir kad saugos reikalavimai turi būti užtikrinti o ne po to kalbėsim kada jau atsitiks bėdos ir nežinosim ką daryti. Dėkoju. Teneta, Tatena vykdo brandolinės energetikos e, valdyseną peržiūrą. Jeigu Baltarusija e, stato jėgainę, kuri susijusi su jų kaimynais, tai reikia, žinoma, kreiptis į Tateną. Baltarusija kuria brandolinė jėgainė, ji turi vadovautis be bejonės tarptautinėmis konvencijomis. Jungtiniai karalystiai e, mes paklūstame Tatenos nuostatoms kaip ir bet kuri kita valstybė. Suverenios valstybės turėtų turėti teisę veikti taip, kaip nori, jeigu paiso tarptautinių įstatymų. Jeigu tarptautiniai įstatymai pažeidžiami, tai tuomet turėtų įsikišti jungtinės tautos labai dažnai e, kalbama apie verslo bendradarbiavimą. Tačiau nepakankamai e, kreipiama dėmesio į valstybių bendradarbiavimą. Mes viso, visi turėtume remti Tateną mes negalim kištis į privačios suverenios valstybės verslą, jeigu vadovaujasi tarptautiniais įstatymais. Tačiau jeigu tokie įstatymai yra pažeidžiami, tai už tai turi atsakyti jungtinės tautos. Jungtinės tautos turi imtis veiksmų. Europos Sąjunga gali veikti kaip kaip vienas darinys, vienas kūnas. Mes taip pat uh, vadovaujamės įstatymais ir jeigu tie įstatymai pažeidžiami tokioj labai uh, svarbioj srity, tai turime kreiptis į atitinkamas institucijas, turim kreiptis į jungtinės tautas, kurios turėtų užtikrinti, kad konvencijos yra nepažeidžiamos, kad viskas vyksta skaidrečių. Ačiū, ponas Lebreton. Ačiū, ponė pirmininkė. Brandolinė nelaimė yra didžiausia grėsmė žmonijai. Černobilio nelaimė 86 metais, taip pat Fukushimos nelaimė 2011 metais. Į tai reikia žiūrėti labai rimtai. Dėl to būtina Europos parlamentui, parlamentui rūpintis dėl um, Astravos brandolinės jėgainės, e, kurią stato Baltarusija ir ketina paleisti 2018 metais. Brandolinė jėgainė jos atžvilgių nebuvo atlikti bandymai nepalankiausiamis sąlygomis, ko reikalavo Europos parlamentas savo rezoliuciją 2014 metais. Tokie testai yra būtini. Jie buvo nuspręsta po Fukushimos, kad tokie testai yra būtini ir buvo daug tokių testų atlikta ES ir už jos ribų. 2013 metų rezoliucija taip pat kūrė tam tikrą branduolinės saugos kultūrą Europoje ir Baltarusija turi e, pasimokyti iš tokios kultūros. Taigi būtina, kad Astravo branduolinė, branduolinės jėgainė, kurioje tik tai 50 km nuo Vilniaus e, Lietuvos sostinės, kad ten jos atžvilgių būtų atlikti tokie tokie tikrinimai ir taip pat tarptautinė atominės energetikos agentūra taip pat turi prižiūrėti tuos darbus ir vyksta tarptautinis bendradarbiavimas šioje srityje ir tai turi būti siekis atlikti tokius patikrinimus ir atsižvelgti į tautinės valstybės principus. Tačiau ES negali primesti, e, negali užsipulti Rusijos tokiu pretekstu. 2015 metais karinė bazė buvo, buvo sukurta ir taip pat pradėta Astravo brandolinės jėgainės statyba. Taigi aš norėčiau, kad ES dabar dar labiau nesugadintų mūsų santykių su Rusija. Ačiū, ponas Korvimikė. Dziękuję, panie przewodniczący. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos nariai, norėčiau Jums priminti, kad yra įvairių reaktorių - brangesnių, mažiau brangių, saugesnių, mažiau saugių. Aš nežinau, koks reaktorius atitinka pačius aukščiausius standartus ir normas. Tačiau, ponia komisijos nariai, tikriausiai tik vienas reaktorius pasaulyje atitinka aukščiausius standartus. Ir jeigu jūs teigiate, kad Astravo reaktorius netitinka tokių standartų, mes turime kažką daryti. Ir mes dabar, Lenkija tarkim, ir mes visi stumėme Baltarusiją į Rusijos, į Rusijos rankas. Lukašenkas stumi, stumėme į Rusijos glėbį. Lukašenka nenori būti Rusijos klientu. Rusija yra vienintelis jų sąjungininkas. Tačiau taip yra ne veltui, nes mes kas kart bandome stumti Baltarusiją vis arčiau Rusijos, vis daugiau į Rusijos glėbį. Prieš keletą dienų šventėme, minėjome Černobilio avarijos metinės. Taigi, statant naują branduolinę jėgainę Astravo šiuo, šiuo atveju kelia įvairiausių abejonių. Ir užtat e, matom iš tokių pavyzdžių, iš Fukushimos, iš Černobilio, kad e, kilus tragedijai žūsta daugybė žmonių. Europiečiai nebe pagrindo nerimauja. komisija, kuri atlieka tam tikrus vertinimus, nemato, kad 66 procentų Euratomo direktyva e, pareikalaus e, daugiau negu 300 milijardų eurų, norint uždaryti jau dabar veikiančias E, brandolinės jėgainės. Valstybės narės protestuoja, žmonės protestuoja, bet komisija tiesiog nusiplauna rankas ir nereaguoja į tai. Kalbant Albar, apie Almarafo jėgainę, kuri pastatyta Ispanijoje šalia Portugalijos sienos, komisija taip pat uh, laukia, kol bus e, perkeltos Euratomo direktyvos nuostatos ir tada, vadovaujantis Ispanijos e, teisės aktais, reikės įrodyti, kad jėgainė veikia saugai. Taigi komisija nesijima jokių aktyvių veiksmų, komisija tiesiog žiūri viską, stebi iš šono ir laukia. Taigi brandolinės E, komisija turi užtikrinti, kad darytų viską, e, siekdama užtikrinti saugą visose brandolinėse jėgainėse, ne tik Baltarusiai. Dėkoju ponu Henkeliui. Mm, gerbiamas komisarė, e, galbūt jie ties nori sąmoningai ar nesąmoningai stato tą nesaugią elektrinę. Aš norėčiau pakalboti apie saugumo aspektus. E, vokiečiai prieėmė sprendimą uždaryti visus, visas brandolinės jėgainės ir tai sulaukė daug pasipriešinimo. E, kanclerė e, Merkel E, kalbėjo apie tai ir Ženevos e, atominės energetikos institucijos e, dažnai daugybę metų sakė, kad Vokietijos atominiai įrenginiai labai saugus, tačiau tai buvo neatsižvelgta. Ir dabar Vokietijos vyriausybė atrodo nieko nesibaimina. Prancūzija daugybę metų naudoja atominės jėgainės, stato naujas ir Junktinė karalystė taip pat nori statyti naujas brandomės energijas. Netgi Belgijoje yra e, e, visai šalia Vokietijos sienos e, iškart po Fukushimos buvo, buvo buvo, buvo e, pastatyta nauja e, jėgainė. Ir tač, taip pat ir Japonijoje po Fukushimos e, katastrofos taip pat buvo prijungta naujos elektrinės prie tinklų. Visame pasaulyje mes turime 453 jėgainės, kurios yra didesnės nei Fukushimo, Fukushimos jėgainė. Jų yra visame pasaulyje. Ir e, dabar matome, kad e, tas e, brandolinių jėgainių sprogimas privedė prie atitinkamų energetikos kainų Vokietijoje. Dabar vokiečiai moka didesnę kainą už energiją ir patiria mažesnį saugumą dėl naujausių padarinių. Taip pat pasižiūrėkime ir kas dedasi Švedijoje ir atsimkime šitą brandalinės energetikos atsisakymo sprendimą. Dėkoju. Pone, e, jums, e, pone Henkel, jums ponas Hübneris atneikė, ponas Büchneris e, pateikė mėlyną kortelę. Ponas Henkel, aš norėčiau paklausti. Kiek žinote, kiek pasaulio energijos šiandien yra pagaminama būtent iš atominės e, energetikos. Ar galėtumėte tikrai pasakyti, kad e, jos prisideda prie klimato e, kaitos, tai yra mažiau nei 3 procentai? Ir antras klausimas sakote, kad Vokietijos atominė energetika saugi, tai ką galite pasakyti apie Krumel ir Brunspitel nelaimingo atsitikimų padarinius? Taip, aš jau Jums minėjau, kad e, jėgainių skaičius, brandolinių jėgainių skaičius pasaulyje auga, pavyzdžiui, Kinijoje e, dabar statomos 24 naujos e, jėgainės ir vokiečiai groja muziką. Ir taip pat jėgainės energi, brandolinės energijos taip pat išmeta CO2. O tie nelaimingi atvejai, kuriuos jūs minėjote Vokietijoje, iš tikrųjų visai nesusijęs su brandoliniais reaktoriais. Aš e, turiu pasakyti, kad e, Vokietija, Vokietijos branduolinė energetika yra tikrai pati saugiausia visame pasaulyje. Ponas Selimovič. Baltarusija turi e, dvi jėgainės, branduolinės jėgainės, kurios kurias dabar stato Vokietija, atsiprašau, Rusija. Rusijos verslininkai stato visus įrenginius ir taip pat daugiau investuoja, netgi yra investuota apie 1,5 milijardus švedijos kronų, jeigu taip e, paverstume. Tai buvo tik tai per pirmąjį etapą ir taip atsitiko tada, kai Baltarusija jau ir taip yra labai priklausoma nuo Rusijos. 90 procentų visų Baltarusijos energijos importo yra iš konkrečių Rusijos tiekėjų. Taigi, pirmininkė, matome, kaip Rusija dar kartą stengiasi e, panaudoti energetiką kaip ginklą kitoms šalims įtakoti. Ir visa tai daroma iš Kremliaus. Taip visada buvo anksčiau ir tas pats su Armenija, Kirgistanu ir Kazakstanu ir Lenkija, Ukraina, e, Gruzija. Ir dabar tai dar kartą daroma ir Baltarusijoje. Europos parlamentas turėtų labai patikrinti šitą projektą. Ir Šitas projektas taip pat turi labai didelę įtaką kitoms šalims ir šitas projektas taip pat e, kertasi su ES tikslu, tai yra užtikrinti e, e, saugia, saugius ir atsinaujinančius energijos šaltinius. Pasižiūrėkime, kokias pasiekmes gali turėti šitie projektai. Ačiū. Gracias, Ponas Sančias. Ačiū. E, jeigu įvyktų katastrofa, tai kentėtų ne tik Baltarusai, bet ir visas pasaulis, kadangi e, kalbama, kad Baltarusai vykdo testavimą nepalankiom sąlygom, komisija atliko poveikio vertinimą. Panašu, kad Baltarusiai eina netinkama linkme ir mes turėtume skatinti Europą imtis radikalių priemonių. Mes turim atitinkamas technologijas. Pažiūrėkime į Vokietiją. Vokietija jau eina kitų kelių ir kitos valstybės narės turėtų pasiekti Vokietijos pavyzdžių ir komisija turėtų valstybės paraginti tą daryti tam tikros brandolinės jėgainės Ispanijoje jau, pavyzdžiui, yra pasenusios, gal jas reikėtų uždaryti? Ponas Javor, mes e, išgirdom e, labai daug e, svarbių aspektų apie brandoli, Baltarusios brandolinę jėgainę ir kodėlgi mes, nere, kodėl mes neremaujam. Statybos vyksta netoli ES, bet taip pat ir pačioj ES vyksta baisių dalykų. Pavyzdžiui, Vengrijoje per ateinančius metus bus naudojamos tos pačios technologijos kaip ir Astrave. Bus e, naudojami tie patys rusiški reaktoriai. Ir jau yra patvirtinta, kad e, ES standartus toksai projektas atitinka, nes standartai yra pakankamai lankstus. Euratomas, e, tik vienas Euratomo narys vetavo tokį, tokias Vengrijos statybas. E, buvo kalbama, kad netinkama e, vykdomi viešieji konkursai, buvo vykdomi tyrimai dėl tų viešųjų konkursų pažeidimų. E, gali būti, kad valstybės pagalba buvo skiriama netinkamai, buvo atliktas bandomasis projektas ir nustatyta, kad jis vyksta neskaidriai. Valstybė narė pažeidė labai sąmoningai ES normas. Ar pirktumėt seną panaudotą rusų automobilį. Ar manot, kad reikėtų e, pačiame Europos centre statyti jėgainę, kurioje yra rusiški reaktoriai? Ačiū. Ponas Javor, jums e, mėlyną kortelę iškėlė ponas Jakovič. Ar ją priimate? Taip, dėkoju. 1996 metais e, Kroatija pasirašė ESPO konvenciją. Ir aš tą miniu, nes e, kalbat apie tai, kas vyksta Vengrijoje, mes žinom, kas vyksta, ar nemanot, kad ir Kroatija turėtų dalyvauti priimant sprendimus, nes tai yra kaimininė šalis. ES turėtų bendrą politiką brandolinės energetikos klausimais. Galbūt tai galėtų tapti ateities strategija. Ačiū už klausimą ir visiškai sutinku, kad valstybės narės turi glaudžiai bendradarbiauti, kalbant apie šį projektą. Dešimt e, valstybių narių, vadovaujantis ESPO konvencija, e, dalyvauja šiam projekte, tačiau manau, kad dėmesio nepakanka. Austrija ir Vokietija išreiškė ir savo susidomėjimą projektu, ir savo nuogastavimus. Tačiau aš taip pat norėčiau paraginti ir kitas valstybės narės, įskaitant Kroatiją, aktyviai įsitraukti į šį projektą ir vertinti tai kaip ES projektą, ne kaip mažos Vengrijos projektą. Ačiū. Epidėjus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 προσωμιώσεως ακραίων καταστάσεων πυρηνικής ασφαλείας και από την άλλη πλευρά είναι και χώρα σεισμογενή. Ji gali sukelti branduolinę nelaimę. Taigi Turkija taip pat kenčia ir nuo žemės drebėjimų, dėl to tai yra ypatingai nesaugus variantas. Taigi ES turi pasirūpinti, kad Astravo branduolinė jėgainė ir taip pat kitos, branduoli, kiti branduoliniai reaktoriai, kurie bus statomi, kad jie atitiktų tarptautinius standartus, kurie yra taikomi ES. Ačiū. Pone Ward. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad labai esu nusiminusi, kad ponas Etheridge išėjo iš diskusijų, išėjo iš salės ir visiškai nesidomi šią labai rimtą diskusiją. Jis visiškai jam visiškai trūksta žinių, jis kalba apie tai, kad mes turime pasikliauti tik tai jungtinių tautų e, teisėmis ir įstatymais. Tačiau jis, ar jis nežino, kad pati galingiausia jėga pasaulyje Junktinės Amerikos valstijos ne, ne, nepritarė Junktinių tautų teismui. Taigi, ką tai reiškia, ponė Etheridge, ir aš džiaugiuosi, kad ES išlieka budri. Aš labai džiaugiuosi, kad parlamentas nusprendė surenkti diskusijas dėl e, brandolinių renginių saugumo Baltarusijoje. Ir Baltarusija be jokios abejonės turi atlikti visus poveikio aplinkai vertinimus ir patikrinimus, kurie, kurių reikalauja tarptautiniai standartai. Taip pat turime pasirūpinti, kad visas regionas ir būtų saugus. Tai, tai reiškia ir mane, ir pona Etheridge. Tačiau čia yra ir platesnis klausimas. Branduolinė energetika yra susijusi su rizika ir potencialiais kaštais, kuriuos labai sudėtinga įvertinti humanitarnės aplinkosauginės nelaimės, kurios atsitiktų, pavyzdžiui, jeigu kiltų avarija tokiuose renginiuose, nes sunku tai įsivaizduoti ir įvertinti. Ir aš pati mačiau, kaip Fukushimos katastrofa paveikė žmonės, kiek žuvo, kiek nukentėjo, kiek, kiek, kiek žmonių sveikata nukentėjo. Ir netgi vaikai, vaikų buvo bijoma išleisti iš namų dėl to, kad apnuodyta buvo aplinka. Taigi, Transparency Watch toks tinklas uh, nustatė, kad reikalinga užtikrinti didesnį brandolinį saugumą po Fukushimos nelaimės 2011 metais. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad mes privalome nuolatos siekti didesnio brandolinio saugumo ir skaidrumo ir remti pilietinės visuomenės organizacijos, kurios dirba šioje srityje tam, kad būtų užtikrinamas toks skaidrumas. Branduolinė energetika yra stambus veikėjas šioje srityje ir gauna daug subsidijų iš valstybių. Dėl to mes privalome dirbti su bendruomenėmis ir Nuclear Transparency Watch organizacija tam, kad tokie renginiai būtų eksploatuojami laikantis pačių aukščiausių standartų. Ačiū. Dėkoju. Kągi, labai puikiai mums sekasi e, šiuose diskusijose e, tvarkytis su laiku, taigi toliau, ir toliau taip. Pone Makovai dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Branduolinė nelaimė sąlygoja mirti daug e, sergančių kartų, sunaikina aplinką, sunaikina gyvenimus ir gyvybės. Mes visi prisimename, kas įvyko po Černobilio nelaimės visi, visi prisimena, kas buvo iki to ir po to. Taigi visų tai yra reikalas, visų mūsų reikalas, ES reikalas. Jeigu brandolinė jėgainė yra statoma nesilaikant jokių reikalavimų ir standartų, nesilaikant saugos reikalavimų ir tokiu būdu mūsų saugumui kyla grėsmė. Mes šiandieną kalbame apie Astravo jėgainę Baltarusijoje, kurią stato Rusija 10 km nuo Lietuvos sostinės Vilniaus. Baltarusija tvirtina, kad tai yra puiku, kad tokiu būdu bus sumažinamas šalies nepriklausomumas, energetinis nepriklausomumas nuo Rusijos. Tačiau tai yra melas, nes Rusija masiškai priklauso, atsiprašau, Baltarusija masiškai priklauso nuo Rusijos, 90 procentų dujų gauna iš Rusijos ir šias, šią jėgainę stato Rusijos bendrovė ir finansuoja Rusiją. Taigi mes kalbame apie 22 milijardus dolerių maždaug. Ir Tiesa, Lietuva kaltina, visiškai teisingai Lietuva kaltina Baltarusiją dėl to, kad neinformuoja Baltarusija jų apie tai, kad neinformavo jų apie tai, kad bus statoma ši jėgainė, nebuvo atliktas poveikis aplinkai, nebuvo įvertintas poveikis aplinkai, taip pat nebuvo įvertinta, kokį poveikį tai turės um, vandens kokybė ir panašiai. Taip pat dabar gauname informacijos apie šią jėgainę tik tai per trečiasią šalis, o ne iš Baltarusijos institucijų tiesiog. Ir aš nemanau, kad tai yra normalu. Kitos šalys Matome, kad panašių situacijų yra ir kitose šalyse. Vėlgi, Vengrijoje matome, kad finansuoja Rusija tokius, tokių reaktorių statymą. Taigi mes rizikuojame ES piliečių saugumu. Dėkoju. Jūs labai viršėjote savo laiką. Dabar pono Šolts. E, dėkoju, pirmininkė. Kalbant apie Baltarusiją, tai yra ne techninė problema, mes kalbame apie e, po, politinius e, sprendimus ir teis, teisinius, teisinės problemas. Kalbant apie ESPO konvenciją ir E, jie, jos reikalavimų laikymas turi patik, patvirtintas. Po 2009, po 2009 metų e, buvo pranešta apie Baltarusijos Astravo, e, Astravo jėgainės statybą. Ir, tačiau nebuvo atliktas joks poveikio įvertinimas. Ir taip pat norėčiau aš jūsų dabar paklausti, ar, e, yra, ar buvo numatyta, jog tai yra politinis e, sprendimas. Ar e, buvo atliktas analogiškas patikrinimas, pavyzdžiui, po Ukrainos statybų. Ir žinome, kad tai prieštarauja tarptautiniai teisiai, tai kas vyksta. Ir aš Taip pat e, noriu priminti Kijoto protokolą, kuris po 13 metų dar nėra ratifikuotas 9 ES valstybėse narėse. Jose yra daugiau nei 70 reaktorių ir jie e, ketina statyti dar keturis. Ponas Buchner, dėkoju. Astravo atominė jėgainė, kuri statoma Baltarusijoje jau daugelį, dabar pažeidžia daugelį, daugelį tarptautinių sutarčių, pavyzdžiui, Arhuso konvenciją ir taip pat e, įpareigojimą atlikti e, atsparumo testus. E, dabar niekas nėra ištestuota, tad norėčiau paminėti, kad tas planuojamas tipas VVR 1200 nereikal, nenumato numatyti tokio saugumo, kokio mes tikėtumėmės. Ir taip pat tai yra e, netinkamas spaudimas reaktoriuje ir kitos techninės problemos. Jų yra daug. Ir kaip jau buvo minėta, Baltarusija e, neturi finansinių išteklių visoms pasiekmėms pašalinti. E, ir kalbant apie saugumą ir e, saugumo techninio reikalavimus, reiktų pakalbė, prisiminti brandolinės atliekas. Ar komisarė galite mums garantuoti, kad dabar ES mokesčių mokėtojai šį kartą e, ne, neturės padengti to, ko savo negali leisti Baltarusijos piliečiai? Ačiū. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Csak néhány het... Pona Sani, prieš keletą savaičių, balandžio 26-ąją, mes minėjome Černobilio atominės elektrinės katastrofos metinės, 30-asias metinės. Baltarusai buvo pati didžiausia nukentėjusi tauta. Ir mes čia turime pamiršti, kad, nepamiršti, kad tai yra ne tik europietiška problema, ji nemato sienų. Ir mes visi turėtume žiūrėti toliau nei savo sienos ir visi užtikrinti, kad šios elektrinės saugumas ir visų elektrinių brandolinių jėgainių saugumas būtų užtikrintas. Uh, ar šis klausimas e, politinė prasme nėra toks svarbus, juk žinome, kad Minskas yra priklausomas nuo Maskvos. E, energetinė priklausomybė ir saugumas, Baltarusijos saugumas. E, driekėsi nuo 21 amžiaus, tačiau net ir uh, Vengrija grįžta prie 20-o šimtmečio, kai mm, taip pat dėjo tam tikras pastangas šioje srityje. Norėčiau paraginti komisiją, parlamentą, kad padarytume viską, ką galime toje šalyje, iš kurios kilęs aš, tai yra e, iš e, Vengrijoje, ir kad e, pasiūlytumėte mums reikiamą pagalbą. Bet kokia nauja jėgainė yra tarytum naujas stebuklas. Mes turėtume skatinti atsinaujinančios energetikos plėtrą, o atominė energetika uh, kaip energijos šaltinis šiuo atveju yra tam kliūtis. ogólna to jest. Dėkuoju, pirmininkė, ponės ir ponai. Tai nėra kažkokia bendra diskusija, tai labai konkreti diskusija. Taigi mes Negalime kalbėti apie energijos tiekėjų struktūrą Europoje ir apie tai, ar brandolinė energetika ateityje bus reikalinga. Mes kalbame apie konkrečias investicijas, e, kurios yra labai arti ES sienos. Ir šis rytis labai svarbi tiek Lietuvai, tiek Lenkijai. Turiu pasakyti, kad labai nustebau išgirdęs E, komisiją, komisijos pasisakymą, tai atrodė tarytum investicija kaip bet kuri kita investicija. E, tarytum tai žiūrima tik iš techninės pusės. E, dauguma kolegų minėjo, kad turime nepamiršti Černobilio katastrofos. Mes buvome už geležinės uždangos ir mes žinome, ką reiškia nepagarba žmogui, žmogaus gyvybei ir aplinkai. Šis projektas kelia daug nerimo. Ir mes girdėjome daugelį žmonių, kurie kalbėjo ir apie Rusijos vaidmenį e, šios investicijos yra kofinansuojamos iš Rusijos. Mes labai gerai žinome, kad Rusijos investicijos smarkiai susijusios su šalies politiniais tik, tikslais. Jeigu ES iš tikrųjų nori užtikrinti viso žemynų saugumą ir saugą, ir tinkamą užsienio politiką, mes negalime užmerkti akių e, prieš e, šį faktą. Tai yra politinė investicija. O dabar spontaniški pasisakymai ir pradėsime nuo pono Jūžudovskį. Panie przewodniczący, powiem w dużym skrócie. Nie... Pone pirmininkė, labai trumpai. Man nėra taip svarbu, iš kur yra finansuojama e, ši branduolinė, branduolinė jėgainė Baltarusijoje. Man net nėra labai svarbu, kaip pardavinės Baltarusija tą elektros energiją, kurią pagamins ši brandolinė jėgainė. Man labai rūpi tai, kad ši brandolinė jėgainė būtų saugi. Ar esame įsitikinę, dėl to, kad ši jėgai nebus saugi. Ir aš norėčiau labai aiškiai pabrėžti, kad saugumo elementai, kurie yra įtraukti į tą klausimą, kuris buvo iškeltas Europos komisijai, kad į tuos aspektus, kad tie aspektai būtų labai aiškiai paaiškinti kalbant apie taupimą ar panašiai, tai yra vienas dalykas, bet Europos komisija turi pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis tam, kad šis projektas būtų kontroliuojamas ir prižiūrimas. Ponas Marijas. Ačiū. Baltarusija yra viena iš mažiausiai, daugiausiai išsivysčiusių buvusių Sovietų sąjungos valstybių. Tačiau, aišku, mes neturime vien tik tai neigiamai vertinti šios valstybės. Aišku, jeigu kiltų brandolinė katastrofa, ji paplistų už šios šalies sienų, mes puikiai tą žinome ir Černobilio atveju, kas buvo. Ir taip pat Astravo jėgainės statybos turėtų būti griežtai prižiūrimos Tatenos kad būtų laikomasi šios agentūros taisyklių. Tas pats e, turi būti daroma ir Turkijos atžvilgiu, kuri stato savo jėgainę savo teritorijoje. Ir taip pat turime daug senų reaktorių ES, pavyzdžiui, Doel ir Tians jėgainės, kurios turėjo būti stabdomos jau Belgijoje prieš kurį laiką. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Brandolinių jėgainių sauga yra labai svarbus dalykas ir svarbus klausimas. Nesvarbu, ar tai yra ES ar už jos ribų. Mes labai apgailestaujame, kad valstybės narės vis dar turi jėgainių savo teritorijose, dauguma jų yra senos, dėl to kyla rizika. Ir ta rizika tikrai yra didžiulė. Jeigu pažvelgtumėme į tai, kas vyksta Emeraž brandolinėje jėgainėje, pažiūrėjau, Ispanijoje, palei Portugalijos sieną. Ten matome, kad neveikia tinkamai tam tikri reaktoriai. Ir kažką reikia daryti, kad būtų apsaugoti žmonės ir aplinka. Reikalingas tinkamas eksploatavimas ir taip pat per uždarimą, uždarimo laikotarpiu turi būti tinkama, vykdoma tinkama e, priežiūra. Prie Taip pat turime sugebėti mažinti pajėgumus tokiuose jėgainėse tvariai siekti efektyvios energijos, efektyvios energijos gamybos. Ačiū, panas Arnot. Ačiū, ponė pirmininkė. Be jokios abejonės situacija Baltarusijoje, kalbant apie branduolinę jėgainę, Turi būti prižiūrima ta situacija tarptautiniu mastu ir tai yra labai svarbu, netgi būtina, kad visi saugikliai būtų įdėkti. Tačiau aš norėčiau pasiaiškinti tai, kas buvo kalbama ankstesnėse diskusijose, kad tai yra platesnis principinis klausimas, kurį mes keliame irgi šiuose diskusijose, būtent, kad yra daug tarptautinių organizacijų, organizacijų, kurias mes remiame ir šiuo atveju Tatena ir jungtinės tautos vaidina labai svarbų vaidmenį, kaip ir kalbant apie platesnius politinius dalykus, galima sakyti, kad didysis septintukas, didysis dvidešimtukas, NATO TVF, Tartutinė standarto organizacija, Tartutinė priekybos organizacija, pasaulinė priekybos organizacija, Interpolas ir daugelis kitų organizacijų yra tokios, kuriuose mes norime dalyvauti. Ir Junktinėje karalystėje vis tiek diskusijos susitelkia ties viena sritimi, tai yra Europos Sąjunga. Uh, Ir čia yra platesnis ir principinis klausimas bei specifinė Baltarusijos padėtis. Dėkoju, panas Nadinos. brandulinės jėgainės statyba Astrave Baltarusijoje yra labai svarb, svarbu, kalbant apie energi, brandulinė, energetikos politiką Ir kalbant apie šios jėgainės saugumą, be jokios abejonės Baltarusija turi teisę surasti alternatyvių energijos šaltinių. 90 procentų dujų šioje šalyje yra importuojama iš Rusijos. Yra daug nepritarenčių Baltarusijos sutarčiai su Rusijos bendrovė, kuris stato šią jėgainę ir tvarkys atliekas. Kaip bus tvarkomos tos atliekos, nėra aišku. 20 milijardai dolerių tiek sumokėjo Rusija. Baltarusija kaip valstybė gali pasirašyti įvairias sutartis, kaip nori. Ir, tačiau turi būti atlikti bandymai ekstremaliomis sąlygomis, nepalankiausiamis sąlygomis, taip pat turi būti laikomasi aplinkosaugos tausy, taisyklių ir panašiai. Taip pat turime uh, užtikrinti, kad būtų bendradarbiavimas su Tatena ir įvairiomis europinėmis institucijomis šioje srityje. Dėkoju. Gracias. Senor... Ačiū. Dabar žodis komisijos nariui. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, gerbiami narai. Visų pirma, visiems norėčiau padėkoti už pasisakymus. Jie tik parodo, kad ši tema jums yra labai svarbi. Energetikos saugumas yra labai svarbi tema. Norėčiau uh, aptarti keletą svarbių jūsų paminėtų problemų. Taigi visų pirma apie Astravo jėgainę. Jau pradžioje sakiau ir dar kartą pakartosiu Komisija naudos visas turimas priemonės, kad užtikrintų, kad e, būtų laikiomasi kuo aukštesnių tarptautinių ir ES standartų. Dėl šitoj srityje nebus jokių dėrybų. Mūsų prioritetas yra užtikrinti, kad e, testavimas nepalankiom sąlygom būtų vykdomas laiku ir vadovaujantis ES specifikacijom. Komisija tikrai informuos apie bet kokią pažangą, kal... nurodydama, kada tokie testavimai vyks ir kaip jie įvyks. E, per diskusiją kilo labai daug klausimų ir noriu pabrėžti, kad ne, negalim kalbėti apie ES energetikos rinkos. Lietuva ir kitos Baltijos valstybės turi dirbti drauge ir šios valstybės turi būti integruotos į ES energetikos rinką. Gera žinia ta, kad mes jau darom rimtą pažangą pastaruoju metu buvo nutiestos jungtys tarp Lietuvos, Lenkijos ir Švedijos, Litpolink projektas ir Norbalt įvykdytas. Baltijos valstybės prijungamos prie ES tinklo. Ir nuo 4 iki 22 procentų Jungiamumas padidėjo nuo 4 iki 22 procentų nuo 2013 iki 2015 metų. JEPL yra pirmoji dujų jungtis tarp E, Baltijos jūros regiono valstybių ir žemyninės Europos e, dalies. 2019 metais šis projektas bus baigtas ir mes nebebūsim priklausomi nuo svetimų dujų. Dujų šaltiniai bus diversifikuoti ir tokiu būdu ir vartotojams dujų kaina mažės pažanga daroma dėl to, kad yra Baltijos šalių elektros jungtis. Viskas yra labai susiję. Baltijos valstybės bendradarbiauja ir yra integruojamos į bendrą Europos tinklą. Taigi tai pavyzdys, ką mes galime pasiekti kalbėdami apie energetikos sąjungą tačiau turime siekti pažangos. Kitas mūsų iššūkis yra užtikrinti, kad izoliuoti regionai būtų prijungti prie bendro ES tinklo. Mes norim sukurti energetikos sąjungą, kuri būtų paremta pasitikėjimu ir solidarumu. Mes norime kalbėti vienu balsu, bendradarbiaudami su savo išorės partneriais. Siekiame, kad jie tiektų tvarę energiją Europos piliečiams. Todėl energetikos sąjunga yra pagrindinis komisijos prioritetas ir mes siekiame, kad tie energetikos jungtys būtų įdėktos, mes bendradarbiaujam su parlamentu, kad šios vizijos taptų tikrovę. Ačiū uždėmesi. Ačiū, ponė komisarė. Ir dabar galime pereiti prie kito darbo atvarkės klausimo. Šį klausimą jau aptarė. Taigi bus e, trumpi šių pranešimų pristatymai. E, pirmasis pranešimas ponios Hoibuch dėl naujojo aprūpinimo maistu ir mytybos saugumo klausimų.